Baigiame dabar šią svarbę diskusiją. Prieš pradant svarstyti kitą darbo tvarkės klausimą, turiu paskelbti jums tam tikrą pranešimą. Kaip pamenate, kovo 14 dieną parlamento pirmininkas pritaikė sankcijas ponui Korvin Mikiui dėl jo netinkamo pasisakymo apie moteris. Pirmiausiai, 30 e, dienų laikotarpiu jam nebus mokami dienpinigiai ir nebus leidžiama balsuoti plenarinėse posėdžiuose, bei 10 dienų nebus leidžiama jiems dalyvauti tose parlamento arba jo institucijų, tai yra komitetų delegacijų posėdžiuose. Taip pat ponui Mikė metus laiko bus draudžiama atstovauti parlamentui tarp parlamentinėse delegacijose ar tarptautinėse forumuose. Ponas Korvin Mikio kovo 27 dieną apskundė šį nutarimą, parlamento prezidiumas vakar apsvarstė šį skundą ir patvirtino pirmininko pritaikytas sankcijas, kurios tokiu būdu įsigalioja. Ponios ir ponai, dabar pradėsime svarstyti kitą darbo tvarkės klausimą. Pono Daltono pranešimas dėl motorinių transporto priemonių ir priekabų bei tokioms transporto priemonėms kitų sistemų komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra. Keturis minutės dabar kalbės pranešėjas Dan